Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Kolegos, tęsime mūsų darbą. Toliau pagal darbo atvarkę Boko Haram išpuoliai bei masinis vaikų perkelimas Nigerijoje. Pirmiausia žodis pranešėjui ponui Dėmes Meker. Prašau. Pirmininkė, ponios ir ponai, šiandien 1,2 milijono.